Italijos valdžios institucijos informavo mane apie pono Damiano Zofoli išrinkimą e, vasario 18 dieną šių metų ir jis pakeis ponę Alessandrą Moretti. Parlamentas taip pat atsižvelgia į pono Zofolį išrinkimą, noriu pasveikinti naują kolegą parlamente ir priminti visiems nariams, kad jo kredencialai patvirtinti Jis pateikė e, raštų deklaraciją, kad jis neužima kitų postų, kurie būtų nesuderinami su parlamento nario darbu. Pone Moretė atsistatydins. Parlamentas į tai atsižvelgia. Ir, tai atsiprašau, ponas Rodrygės Rubijo atsistatydino ir e, dabar, ponė Rodrygės Rubijo atsistatydino ir dabar jos postas yra laisvas nuo kovo penktos dienos.